Rodrygės Gūja NGL frakcijos vardu. Vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš esmės mes e, neprieštaraujame pakartotinam vandens panaudojimui, tačiau dėl šio komisijos pasiūlymo mums kilo tam tikrų problemų, nes e, vandentvarka vis dar yra privačiose rankose <clears throat> paliekama ir e, komisijos pasiūlymų nėra pakankamai rūpinamasi visuomenės sveikata. Mes manome, kad tokias rytis kaip vandens tvarkymas ir vandens tiekimas turėtų būti valstybės žinioje. Taip pat e, e, svarbu užtikrinti yra teigiama, kad išvalytas vanduo nebus panaudojamas visiems drekinimo, visose drekinimo e, sritise, tačiau kaip išvengti, kad tas vanduo nepatektų į gruntinius vandenis ir jų neužterštų e, Man e, būtų svarbiau, kad mes ieškotume kitų pakartotinio vandens panaudojimo būdų. Žalių frakcijos vardu ponas Iškirlės dabar kalbės. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiamas komisijos nariai Vela. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai Bonafė už puikiai atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Bendromis pastangomis mes parengėme tikrai tolygų ger, gerą pranešimą. Pakartotinas išvalyto vandens panaudojimas daro didžiulį įtaką aplinkai. Netinkamai tokį vandenį naudojant galima labai greitai užteršti vandens šaltinius ir e, kitus vandens e, telkinius. Klimato kaita daro poveikį aplinkai dėl sausrų. Žemės ūkis patiria vis didesnį spaudimą. O būtent žemės ūkija galima panaudoti didžiąją dalį e, išvalyto e, vandens, ypač e, salose, siekiant išvengti taip pat ir maisto produktų užteršimo, reiktų atkreipti dėmesį į endokrininę sistemą ardančias medžiagas ir plastiko atlikas, kurios patenka į vandenį. Pone Gudin, Bonafė pranešimas yra labai e, svarbus, nes jame siūlomos, e, siūlomi konkretus rimtų problemų sprendimo būdai, siekiant užtikrinti apsirūpinimą vandeniu Europos Sąjungą. Ši problema tampa vis aktualesnė atsižvelgiant į klimato kaitą ir uh, e, sausras, nuo kurių kenčia vis didesnės ES teritorijos. Būtent žemės ūkis moka didžiausią kainą už šios pokyčius, nes didėja drekinimo kaštai. Todėl aš pritariu tinkamai ir teigiamai praktikai, siūlant panaudoti nuotekų išvalytą vandenį drekinimui žemės ūkė, tačiau būtina tą vandenį išvalyti nuo plastiko ir kitų e, mikroorganizmų kurie jį terštų, būtent užtikrinti apsirūpinimą vandeniu, apsaugoti aplinką ir e, užtikrinti apsirūpinimą maistu. Pone Melin, ačiū ponė pirmikė. Reglamento pasiūlymas dėl pakartotino e, nuotekų vandens panaudojimo, ypač žemės ūkija, yra labai svarbus dėl trijų svarbiausių priežasčių. Iš tiesų, e, melagingos naujienos e, yra tai, kad e, nuo sausros kenčia jau trečdalis e, pasaulio. Reikia veikiau kalbėti apie nepakankamas vandens valdymo struktūras, kalbant apie visą apsirūpio vandenių grandinę, jo saugojimą ir paskirstimą bei pakal, pakartotinį panaudojimą. Vandens stygius yra pasitelkiamas siekiant natūralų maistą e, laipsniškai pakeisti dirbtiniu ir išstumti iš mūsų ekonomikos e, žemdirbius bei ūkininkus. Šią temą manau, kad tikrai dar bus labai daug spekuliuojama tiek finansų rinkose, tiek e, politikoje, nes HDO laipsniškai taps alfa ir omega visų su globalizacija susijusių diskusijų. Ponas Lyzė dabar kalbės. Ačiū, mėly kolegos. Tikrai neveltui galioja griežtas taisyklės taikomas gerimam vandeniu. Tikrai nemanau, kad tas pačias taisyklės reikėtų taikyti visose vandens panaudojimo srityse, todėl gerai, kad yra e, numatytas e, tam tikras laipsniškas šių taisyklių e, taikymas. Vandens stygius yra ne tik Pietų Europos problema, mano regione dažnai lyja, netgi yra sakoma, kad jeigu nenori vasarą nudegti, tai e, keliauk atostogauti į Zaurlando regioną. Mano regionas tiekia vandenį taip pat ir kitiems regionams, tačiau ši vasara buvo tokia e, sausa, kad praktiškai ištuštėjo e, visas, e, visi tvenkiniai slėniuose. Todėl reikia elgtis apdairiai, klimatas keičiasi ir galime tikėtis, kad ateitie reiks apdairiau elgtis su šiuo brangiu ištekliu. Manau, kad prašyme pasirinktas tinkamas požiūris. Europos liaudės partija norėtų, kad būtų patvirtinta direktyva, o ne reglamentas tam, kad būtų galima lankščiau atsižvelgti valstybių narių pagėdavimus, tačiau iš esmės tikrai e, priimtina taikyti kitokius reikalavimus e, drekinimui naudojamam vandeniui nei geriamam vandeniui. Ačiū visiems, kurie pritarė ir palaiko mūsų pakeitimų pasiūlymus. Ačiū, ponė Sarbo, vieną minutę kalbės. Ačiū. Vandens, nuo vandens stygiaus kenčia 11 procentų ES gyventojų ir 17 procentų ES teritorijos apsirūpinimas vandeniu yra labai svarbus, nes vanduo reikalingas maistui gaminti, energijos ištekliams ir kitose sritise tam, kad apsaugotume šį išteklių, turime ieškoti adekvačių sprendimų ES lygmenių. Miestų nuotekų vandens pakartotinio panaudojimo direktyva ir jos nuostatos leistų tinkamai naudoti šį išteklių, tačiau nepakankamai mes pasinaudojame atsiverinčiamis galimybėmis, nes teisės aktai nėra pakankamai apibriežti. Deja, komisijos pasiūlyme kalbama tik apie uh, pakartotiną vandens panaudojimą žemės ūkyje. Mes turėtume galvoti ir apie e, išvalyto vandens pakartotinio panaudojimo siekiant užtikrinti maksimalų saugumą, reikia Europos Sąjungos lygmenį nustatyti e, atitinkamus kriterijus tam, kad būtų galima saugiai naudoti e, miestų nuotekų vandenis. Panei. Dėkoju, pirmininkė Europos Sąjungos teritorijoje mes patiriame vandens e, trūkumą ir taip yra dėl besikeičiančios aplinkos ir žmogus veiklos. Žinome, kad, e, kad e, žala padaryta vandens trūkumo daro siekia daugiau nei 8 milijardus eurų. Žinome, kad nuostoliai tikrai yra astronominiai ir kaip jau kolegos sakė, Nuo sausrų kenčia da, labiausiai pietų da, Europos šalis ir besikeičiančias klimatas da, keičia padėtį ir šiandien da, vandens stygių patiria ir šiaurės Europos šalis. Vanduo yra labai da, vertingas, iš tikrųjų, todėl turime gerai jį valdyti ir tai būri, turi būti mūsų prioritetas visais ligmenimis. Ir todėl mes pritarėme tam, kad būtų pakartotiniai naudojamas da, miestų nuotikų vanduo. Pritarėme šiam pasiūlymui. Vanduo yra tas išteklius, išteklius kurio negalime švaistyti. Ir mes pritarėme tam, kad būtų nu, nustatyti mitiniausi reikalavimai pakartotiniam vandens naudojimui, tam, kad galim būtų užtikrinti deramą saugos lygį. Toks, tokio vandens naudojimas negali kelti jokios grėsmės nei dirbožėmiui, nei žmonėms. Negali būti jokio plastiko, kuris galėtų prasiskvarti į mūsų dirbožėmį. Ir mes norime, kad e, būtų apsaugota ir biologinė įvairovė. Ir Kaip jau buvo pasakyta, regeneruoto vandens naudojimas gali būti naudojamas, jeigu laikomasi tam tikrų griežtų reikalavimų. Būtina iš jo išvalyti toksinės medžiagas. Tokios toksiškos medžiagos negali nei būti mūsų vandenyje, nei patekti į mūsų maistų grandinę. Taigi, baigdama, norėčiau padėkoti pranešėjai, kaip šešėlinė pranešėja, tą sakau, ir du žodžiai Taip, pritarėm tam, kad vanduo būtų pakartotinė, pakartotinė naudojimas ir ne tam, kad uh, jame uh, būtų da, to uh, žalingų medžiagų. Dėkoju, ponas Lenčindė. Turime rūpintis visų piliečių da, uh, sveikata ir norime, norime, kad mūsų pasaulis būtų švaresnės. Būtent tokį jį paveldėtų ateities kartos. Bet tai reiškia, kad turime gerai apgalvoti visus savo veiksmus. Negalime renkti da, uh, raganų medžioklės, negalime kenkti mūsų įmonėms. Uh, Europos Sąjunga šiuo metu susiduria su vandens trūkumo problema ir be abejo pakartotinės vandens panaudojimas gal nespręs visų problemų, bet tai bus pirmas žingsnis teisinga linkme, jis padėtų mums uh, panaudotinai, pakartotinai naudoti E, iki 6,6 milijardų kubinių metrų vandens. Tai būtų labai naudinga Italijos žemės ūkiui. Akivaizdu, kad būtina siekti, kad toks pakartonis vandens naudojimas neužkrautų papildomos naudos žemdirbiams. Tu, mums reikia sudarintų taisyklių ir ES sudarintų kriterijų. Turime pasirūpinti piliečių saugumu ir užtikrinti, kad e, vanduo būtų regeneruojamas kuo dažniau ir kuo daugiau. Merci, Madame la Présidente. Pane Dėlėje, dėkuoju, pane pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai. Jei galvojame apie žiedinę ekonomiką, tai iš tikrųjų šis pranešimas labai gerai įsipaišo į bendrą kontekstą ir aš dėkoju pranešėjai už atliktą darbą. Reikia kalbėti ne vien apie skaidrumą, apie atsakomybę, bet ir nepavy, nepamiršti mokslinių tyrimų. Ir aš norėčiau paminėti dar vieną svarbų dalyką mes negalime pakengti mūsų saugumui, naudodami pakartotinai vandenį. Taip, mes norime, kad miest, išvalytos miestų nuotikos būtų gerai naudojamos. Ir ta, ūkininkai turėtų da, surasti optimaliausią, naudingiausią būdą tokia, tokiam regeneruotam vandeniu naudoti, bet jis turėtų būti da, saugus. Taip pat nepamirškime ir apie maisto produktų grandinę. Prioritetas, mano galva, yra saugumas, informu, visų subjektų tinkamos, tinkamas informuotumas ir jų žinių didinimas. Ir aš dėkoju visiems šešėliams pranešėjams už bendradarbiavimą. Dėkoju. Dabar pradedame spontaniškų pasisakymų procedūrą ir sutikiu žodį ponui Fai, bet prašau laikytis jums suteiktų kalbėjimo laiko. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai nuo 2008 metų Europos parlamentas teigia, kad mums reikia spręsti šią problemą. Ir čia reikia kalbėti ne vien apie žiedinę ekonomiką. Reikia tikrai į šį klausimą gerai įsigilinti. Vandens ištekliai yra prioritetinė sritis bent jau taip teigia komisija. Ir be abejo, kai vanduo pakartotinai naudojamas žemės ūkėje, jis turi būti toks, kad nepakenktų aplinkai ir žmogus sveikatai. Be to, da, dėl tokio vandens pakartotinio naudojimo neturėtų didėti vanden, e, e, mūsų vandeningų sluoksnių druskingumas, neturėtų didėti eutrofikacija. Ir reikia užtikrinti, kad galutiniai vandens naudotojai bendradarbiautų su tais, kurie pakartotinai naudos vandenį. Tam reikia sukurti deramą infrastruktūrą ir tinkamai investuoti į ją. Dėkoju. Toliau ponas Kelė, nes pono Marijas nėra salėje. Dėkoju. Vanduo da, de krenta iš dangaus, patenka į, į jūrą ir po to išgaruoja ir patenka vėl į, į orą. Toks yra natūralus vandens ciklas, apyvartos ciklas. Ir net ir mano šalyje, tai ten, kur atrodytų, mes neturėtume susidurti su vandens stygime, tai mes turėjome vis dėlto priboti vandens naudojimą praeitą vasarą. Buvo nustatyta, kad 50 mūsų vamzdynų praleidžia vandenį. Būtent todėl labai svarbu kalbėti apie pakartotinį vandens naudojimą. Ir aš pritariu ir, ir Simonai, ir Anželyk, jos kalbėjo apie tai, kad mums reikia skatinti žiedinį ekonomiką pakartotinai naudoti vandenį. Labai svarbu mums pakartotinai naudoti išvalytą vandenį tiek žemės ūkėje, drekinimo tikslais, tiek kitose, kitose sritise. Tai yra labai svarbu. Tai yra labai geras pasiūlymas ir mes e, ta, džiaugsimės galėdami jam pritarti. Dėkoju, daugiau norinčių pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą nėra, todėl žodį suteikime komisijos nariui ponui Vėlą. Prašom, prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir dar kartą aš norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Bonifei, už e, sėkmingai parengtą pranešimą. Ir taip pat dėkoju už jūsų išsakytą paramą mūsų pasiūlymų ir jūsų mintis. Komisija dečidžiai e, stebėjo diskusijas ir mes išsamei išnagrinėsime Europos parlamento pasiūlymą pasiruošdami kitam teisėkuros proceso etapui. Trys dalykai. Pirmiausia, dirbožėmio tarša. Nepamirškime, kad mes jau turime dirbožėmio apsaugos direktyvą, jį padeda mums užtikrinti dirbožėmio apsaugą ir komisija atidžiai stebi, kaip yra gyvendinama ši direktyva. Ir, ir akivaizdu, kad netinkamos ūkininkavimo praktikos gali pakengti pačiam žemės ūkio tvarumui. Yra dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Man atrodo, kad mes. Da, teigdami, kad ES patiriamas žmogaus e, trūkumas, mes nevertiname tinkamai problemos masto. Visas pasaulis, visa planeta susiduria su vandens stygios pro problema, todėl turime reaguoti nedelsdami. Dabar kalbėdamas apie šio do dokumento taikymo sritį, nes dokumente yra numatyta vandenį pakartotinai naudoti tik tai žemės ūkija, čia aš norėčiau pasakyti, kad e, drekinimas žemės ūkija yra tas rytis, kur pakartotinai vanduo naudojamas dažniausiai. Ir kaip parodė mūsų poveikio vertinimas, Būtent šioje srityje pakartotinio vandens naudojimo potencialas yra didžiausias. Europos komisija pritarė tam, kad regeneruotas vanduo būtų naudotas ir naudojamas ir kitose srityse, Noriu atkreipti sudėmesį, kad pagal šį dokumentą valstybės, na, neapribojamas valstybių narių galimybės naudoti tokį vandenį kitose sritise. Ir mes tikimės, kad mums pavyks netrukus susitarti dėl naujų taisyklių ir kad mes galėsime e, netrukus baigti šio labai svarbus dokumento rengimo darbą. Ir kai šis dokumentas įsigalios, tuomet mes galėsime geriau naudoti turimus vandens išteklius ir galėsime išnaudoti kol kas dar neišnaudojama pakartotinio vandens naudojimo potencialą ir taip pat galėsime tinkamai apsaugoti gruntinį vandenį. Tai bus naudinga vartotojams ir mūsų verslui. Komisija nekantrai laukia dėrybų su Europos parlamentu ir mes darybų e, e, tarp parlamento ir, parlamento ir tarybos. Mes esame pasiruošę e, paremti tas darybas, kiek galėsime ir dėkoju Jums už šią diskusiją. Ką, kai pasakė? Kas vyksta? Pone Pirinkė, aš tiesiog norėčiau paklausti pono Vėlę, ar e, rengiama direktyva dėl užtaštų dirbožymio vakar šį klausimą nebuvo atsakyta, bet aš manau, kad šis klausimas yra labai svarbus ir būtų gerai, jeigu jis galėtų atsakyti. Pone pirmininkė, netrukus jums suteiks, suteiksiu žodį. Aš beje nemačiau, kad jūs rengėte, kelėte ranką, beje, spontaniškų pasisakymų procedūra buvo baigta ir kitą, kitą kartą aš prašau tokius klausimus pateikti raštu nario sakyti, ne? Komisijos nariai, gal jūs norėtumėte sakyti? Pone Vėla, ar jūs sutiktumėt atsakyti į ponios Ajalą Sender užduotą klausimą dėl dokumento rengimo tvarkarašio? Taip, kolegė visiškai teisingai pa, pa, pasakė. Taip mums reikia dėl, susitarti dėl tolesnių veiksmų, bet dėja kol kas nepavyko to padaryti. Ir aš pažadu Jums atsakyti į šį klausimą kitą kartą. Ir nebijokite, mes nepamiršome šio, šios temos. Pone Bonafė, prašome. Galite baigti diskusiją. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau patikoti komisijos nariui už jo žodžius apie tai, kad jis pasakė, kad komisija rūpi šis e, e, problema ir beje jisai apie tai kalba nuo savo kadencijos pradžios. Taip pat dėkoju kolegoms, kurie dalyvavo šioje diskusijoje ir e, dėkoju tiem, tiems, kurie ne tik prisidėjo prie mūsų bendro darbo, bet ir tiems, kurie šiandien savo pasisakymuose parėmė mūsų bendras pastangas nes akivaizdu, kad ši problema yra didelio masto. Akivaizdu, kad visi suprantame, kad vanduo yra nepaprastai e, vertingas išteklius ir mes negalime išvaistyti ne ne vieno kubinio metro vandens. Ir mums reikia dėkti žiedinės ekonomikos principus, nes būtent juo yra pagrystas e, mūsų ūkio modelis ir tie principai turi būti taikomi ir vandens naudojimui. Ir pirmiausia, mes turėtume taupyti uh, vandenį. Ir po to turime galvoti apie taip, kaip galima būtų jį pakartotinai naudoti žemės ūkėje, viešaisiais tikslais ir, pavyzdžiui, valant gatves, bet net ir pramonėje galima būtų jį naudoti. Tai be abejo, be abejo, reikia nepamiršti, kad būtina laukytis da, parametrų, kurie užtikrintų deramą žmogaus veikatos apsaugą. Ir jei nesimsime veiksmų nedelsdami, susidursime tik su dar didesnėmis problemomis, da, ekonominėmis ir kitomis problemomis. Taigi, mes turime turėti labai aiškes pakartotinio vandens naudojimo normas, kurias norime kuo skubiau patvirtinti, bet taip pat reikia skatinti ir investicijas, nes akivaizdu, kad tam, kad galima būtų pakartotinai naudoti vandenį, platesnių mastų reikia deramai investuoti į šią sistemą. Dėkoju. Balsuosime dėl šio dokumento šiandien, o dabar darome 13 minučių pertrauką. Dėkuoju. Okay, colleagues, uh, could you all take your... Kolegos, prašau visų susėsti, kad galėtumėm pradėti balsavimą. take your seats. We start. Prašom visų užimti savo vietas, pradėsime. So, colleagues, uh, the first we vote on. Taigi, kolegos, pirmiausiai balsuojame dėl Es ir Dramblio kaulo kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo. Autorius Žual Ferreira, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau balsuojame dėl dar vieno pranešimo Žo Ferreiro. Vardinis balsavimas pradedamas ir baigiamas. Priimta. Toliau es ir Maroko partnerystės susitarimas ir Maseviesi norėjo pasisakyti dėl re rezoliucijos projekto. Prašom, labai trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Organizacija Human Rights Watch atkreipia dėmesį į tai, kad uh, Visai netrukus jau balsuosime dėl sustarimo tarp es ir Maroko, kurio, kuriuo yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Ne visada aišku, kokia Maroke padėtis tuo klausimu ir reikia kreiptis dėl to į Teisingumo teismą. Taigi, jeigu taip kaip nuolat teigiame, mums rūpi žmogaus teisės, pirmiausiai turėtumėm prašyti Teisingumo teismo nuomonės. Ačiū. Ir dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Pasitikrinkime, be abejo. Taigi, balsuokite dabar. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar kolegos Kadek rekomendacijas ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimas. Balsavimas dėl pritarimo. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar pono, pon, kolegės Nikolai rekomendacija. Sustarimas dėl e, žvė, nereglamentojamos žvejybos atviroje jūroje Arktis vandenino centriniai daly. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas, priimta. Toliau mūsų sąraše kolegės Rodrygės Piniero rekomendacijas ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo sustarimo protokolas, Kroatijos įstojimas, vardinis balsavimas. Dėl pritarimo prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Kolegos Salafranka pranešimas. Čia yra komiteto siūlomi pakeitimai. Visas jų blokas, prašau pakelti rankas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau 45D pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 44 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 46 D pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau komitė komiteto pakeitimai 37 ir 38. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar vardinis balsavimas dėl komisijos pasiūlymo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ir Tuo baigiamas Europos parlamento pirmasis svarstymas. Toliau pranešimas, kurį parengė kolega Kadek dėl daugiamečio vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo plano. 99 pakeitimas dėl preliminaraus sustarimo. Autorius yra komitetas. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ir Toliau bendras pareiškimas, vėlgi siūlomas komitetas, šimtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Tai reiškia, kad Europos parlamentas baigė tuo pirmąjį siūlymo svarstymą. Toliau kolegės Gardinį pranešimas Sąjungos civilinės saugos mechanizmas 79 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 80 pakeitimas dėl bendro pareiškimo. Siūlomas komiteto, kas už prieš susilaikė priimta. Tai reiškia, kad Europos parlamentas baigė pirmąjį svarstymą ir šiuo klausimu. Tęsėme toliau. Kolegės Bonafė pranešimas pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai. Pirmiausiai balsuosime dėl atsakingo komiteto siūlomų pakeitimų viso bloko, kas už prieš susilaikė priimta. 121 pakeitimas komiteto siūlomas, kas už prieš susilaikė priimta. 133 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta Gal pasitikrinkime. Taigi prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar 135 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dabar 90 komitetas siūlomas, bet jeigu norite, galime pasitikrinti. Balsuojame dėl 135 pakeitimo dabar dar. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar 90 komiteto siūlomas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta ir 134 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame dabar dėl viso komisijos pasiūlymo. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ir tuo baigiamas pirmasis svarstymas. Dabar. Kol... Dantį pranešimas. Pirmasis žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas rinkos priežiūra. Ketvirtas pakeitimas komiteto siūlomas dėl preliminaraus sustarimo vardinis balsavimas. Pradedamas ir baigiamas. Priimta. Ir vėlgi pridursiu, kad parlamentas to baigė pirmąjį svarstymą. Dar vienas Dantį pranešimas bendrosios rinkos įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa. Prieš perinant prie balsavimo, suteiksiu žodį ponui Dantį. Daugiausiai dvi minutės galite kalbėti. Dėkuoju, panė Pirmke, gerbėjau kolegos. Bendros rinkos programa padės mums apjungti kelias programas ir geriau išnaudoti turimas lėšas tam, kad patobulintume vidaus rinkos veikimą. Mes da, Žinome, kad 2021-2027 um, metų skirta finansavimas turėtų būti deramas, kad galėtume padėtume mūsų verslininkams, ypač mažoms vidutinėms įmonėms, tam, kad apsaugotume žmonių sveikatą, mūsų aplinką, gyvūnus ir augalus. Ir tam, kad galime geriau išnaudoti ES statistiką. Mūsų pasiektas kompromisas yra labai ambicingas Ir mes norime, kad iki 6 e, milijardų lėšų e, eurų būtų padidintas e, skirtas. Iš jų 3 milijardai kosme programai, kuri yra skirta mažoms vidutinėms įmonėms, kurios sudaro mūsų ekonomikos modelio stuburą. Ištekliai taip pat bus stikli tam, kad galim būtų geriau prižiūrėti vidaus rinkos veikimą, užtikrinti įvairių produktų saugą ir jų priekybą jais internetu. Taip pat mes norime, kad būtų vykdoma griežtesnė ES kontrolė. Tvirtindami šį tekstą, gerbiami kolegos, mes užimsime aiškę ir ambicingą poziciją. Ir taip mes pasisakysime už ES piliečiams naudingą sistemą. Ir tikimės, kad ir taryba taip pat paseks mūsų pavyzdžių. And, uh, first... Ačiū. Pirmiausiai balsuojame dėl siūlymo atmesti komisijos pasiūlymas. 150 pakeitimas. Kas už atmetimą prieš susilaikė pasiūlymas atmesti komisijos siūlymą atmestas. Toliau dėl paties teisėkuros. Teksto komiteto siūlomi pakeitimai. Pirmiausiai visas blokas, kas už prieš susilaikė priimta. Dabar Atskiri balsavimai dėl komitetų siūlomų pakeitimų 25. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta didelę balsų persvarą. Atleiskit, kad nepamačiau iš karto. 38 komiteto siūlomas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtasis komiteto pakeitimas siūlomas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar vardinis balsavimas dėl 154 pakeitimo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 155 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 156 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 157 pakeitimas už. Prieš susilaiko atmesta. 158 D pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Pirmas komiteto siūlomas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 152 dabar pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 153 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuojame dėl komisijos siūlymo, vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Parla Europos parlamentas baigė tuo pirmąjį svarstymą. Dabar balsuosime dėl Martušėlo pranešimo. Pirmiausiai dėl atsakingo komiteto siūlomo pakeitimų viso bloko, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 43 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Komito, komiteto siūlomas 29 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. dabar rezoliucija dėl Romų integracijos. Dvi dalys dėl pirminio teksto varianto pakeitimai. Pirma dalis už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. Toliau antra dalis šeštas punktas pirminio teksto, kas už, prieš susilaikė priimta priimta. Trečia dalis, ketvirtas punktas pirminio teksto varianto, pirm, dvi dalys, dėl pirmosios už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Trečia dalis po ketvirto punkto, dabar poniai Koracija Bild žodis pristatys žodinį pakeitimą. Prašom. Yes, now. Sorry, Atsiprašau, kolegos, kadangi esu Europos parlamento koordinatorė dėl vaikų teisų, aš siūlau šį pakeitimą žodžiu, kad vaikų kams būtų teikiama pirminybė gyvenant socialinius Romų integracijos strategijas. Ir, ir e, parlamentas pabrėžia būtinybę užtikrinti e, Romų vaikams e, visas teisės. Ar kas nors prieštarauja šiam pakeitimui žodžiu? Atrodo, niekas neprieštarauja, teikiu į balsavimą, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. B konstatuojamai dalis, originali versija, e, už prieš susilaiko pritarta. Balsuokime dėl visos rezoliucijos, kas už prieš susilaiko pritarta. Tęsime balsavimus. Balsuosime dėl kolegos Bagaco Pandu Ruiz pranešimo dėl staties nuostatų susijusių su es pilietybė įgyvendinimu. Ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šeštoji pastraipa, originali versija, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktasis pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta šeštasis pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame atmesta. Balsuosime dėl originalios versijos devintosios pastraipos vardiniu būdu. Pradame balsuoti, balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuojame vardiniu būdu dėl septintosios, e, septinto pakeitimo. Balsuoti pradedame ir baigiame atmesta. Aštuntasis pakeitimas, taip pat vardinis balsavimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar balsuosime dėl 26 pastraipos originalios redakcijos vardinių būdų. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Balsuojame dėl 30 pastraipos dvi originalios versijos dalys, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl antrosios 30 pastraipos dalies. Balsuoti pradame, balsuoti baigiame. Pritarta. 38 pastraipa, originali versija, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 39 pastraipa originali versija, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 42 pastraipa originali versija, dvi dalys, kas už pirmąją, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta. Kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. 46 pastraipo originali versija dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta kas už, e, tiksliau, vardinis balsavimas dėl antrosios 46 pastraipos dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmasis pakeitimas dvi dalys, kas už pirmąją vardinių būdų. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuojame vardiniu būdu dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 49 pastraipa originali versija vardinis balsavimas. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. D konstatuojamoji dalis, trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dėl D konstatuojamosios dalies originaliosios versijos, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta pritarta. Balsuojame dėl rezoliucijos vartinių būdų su visais pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsuojame.